Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Kągi tęsime posėdį. Kitas darbo atvarkis klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimas dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pavienių laisvių apsaugos konvencijos. Lopes Garigo ministrui suteikiamas žodis.